pastabų nėra, tvirtiname darbo tvarkę be pakeitimų, jokių pastabų negirdėjau, jokių pasiūlymų nematau. Mano pranešimai pradžioje dėl procedūros. Kaip žinia, mes bendratarpiaujame pagal 54 taisyklę, rengiant savo iniciatyvą pranešimą. 55-ąją, žinoma. 55-ąją taisyklę. Jūs gal pagal 56, mes pagal 54, tai vidurkis būtų 55. Puiku. Dėkoju, Viki. Dar šiek tiek informacijos. Aišku, bendradarbiavimas buvo tikrai puikus, kaip visi žinome, bent jau kol kas. Ir ypač ponia Ford buvo įsitraukusi ir bendra pranešėjai taip pat, Virkunen ir Žuvan. Po Prancūzijos rinkimų dėja jis netvyko į posėdį, matyt vis dar aktyviai užsiemęs veiklą Prancūzijoje. Taigi, norėčiau pasakyti, kad šiandienos posėdis yra skiriamas pakeitimų aptarimui. 426 pakeitimai buvo pateikti pranešimo projektui ir mūsų balsavimas per bendrą dviejų komitetų posėdį įvyks gegužės 18 dieną Strasbūrė. Taigi turėtumėme pasirenkti balsavimui po sunkaus darbo. Trečias darbo atvirkės klausimas. Mūsų posėdis tema interneto platformos ir bendroji skaitmenė rinka, Europos galimybės ir uždaviniai abu pranešėjai, ponas, ponas Virkunen ir ponas Žuvan. Aš norėčiau dabar gal perduoti žodį Vicky Ford jos pranešimams ir pastaboms, prašau. Na, aš manau, kad gal mes galime tiesiog išklausyti pristatymo, iš tiesų buvo įdėta labai daug darbo ir aš galbūt pasakysiu tuomet, kai pasakysiu apie patį pranešimą. Taigi, teskime posėdį. Ačiū. Na ir kaip įprasta, pradėsime nuo pranešėjų, po to šešėliniai pranešėjai pasisakys ir kiti taip pat abiejų komitetų nariai galės pasisakyti. Taigi pradėsime nuo ponios Virkunen mūsų pranešėjos, kuri yra pranešėja įtrė komiteto vardu. Na, bet įsivaizduoju, kad galėsite tarti žodį ir pono Žuvan. Pono Švab pasisakyti pono Žuvan vardu. Puiku. Kągi, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, mėly kolegos. Kaip sakė pirmininkas Buzekas, mano bendra pranešėjas, ponas Žuvandėje, netvyko šiandien posėdį, bet mes dirbome kartu labai aktyviai pastarosiomis savaitėmis ir taip pat su šešėliniais pranešėjais, rengiant pranešimą dėl internetinių platformų. Ir kai buvo pasakyta, 426 pakeitimai buvo pateikti, tai norėčiau padėkoti visiems nariams abiejose komitetuose. Jūs tikrai labai aktyviai rengėte pakeitimus ir visi tie pakeitimai, beveik visi pakeitimai tikrai buvo labai pozityvūs, nes buvo kalbama apie internetinių platformų privalumus tokius kaip naujos verslo galimybės, nauji verslo modeliai, kuriuos pasiūlo tos internetinės platformos, taip pat na, bendrai kalbant apie naudą ir privalumus Europos ekonomikai, dėgiant internetinės platformas. Taip pat pakeitimuose buvo kalbama ir apie tam tikrus iššūkius, kuriuos mes aptarėme ir patys ankstesniuose komitetų posėdžiuose. Kol kas panašu, kad sudėtingiausios temos yra susijusios su atsakomybėmis. Kaip žinia, elektroninės priekybos direktyva jau egzistuoja, ji yra gera ir ten aptariama daugia, dauguma klausimų, tačiau tokie nauji klausimai kaip netikros žinios ir neapykantą kurstantis pasisakymai. Čia reikia platesnių paaiškinimų, kaip spręsti tokius klausimus ir aš įsivaizduoju, kad visi sutarėme, kad žodžio laisvė yra labai svarbi mūsų vertybė, mes nenorime jokios cenzūros internetui, tačiau platformose taip pat reikia irgi prisimti atsakomybę ir platformos irgi yra atsakingos už turinį ir turime čia surasti tinkamą pusiausvyrą ir manau, kad apie tai pasikalbėsime per kitas dienas su šešėliniais pranešėjais, nes skiriasi nuomonė šiek tiek ir abiejose komitetuose. Taigi, kol kas mes pateikėme pasiūlymus dėl 36 kompromisinių pakeitimų ir dabar rengėme dar 10 kompromisinių pakeitimų. Du šešėlinių pranešėjų susitikimai jau įvyko, vienas dar numatytas e, ateityje. Uh, Norėčiau padėkoti visoms frakcijoms už pateiktą informaciją. Man atrodo, kad visos frakcijos tikrai dirbo labai efektyviai, kadangi visuomet reikia įdėti labai daug darbo, kai pranešimą rengia du komitetai. Tai reiškia, kad reikia daugiau veiksmų koordinavimo ir politinėse frakcijose, ir jų viduje, ir tarp, taip pat tarp komitetų reikia daugiau koordinavimo. Taigi, kaip visuomet, laiko yra nedaug ir mes pranešėjai sieksime kartu su kitais, visais kitais šešėliniais pranešėjais parengti paskutinius kompromisinius pakeitimus ir pabandysime padaryti pranešimą, kuo galima geresniu. Ir norėčiau padėkoti visiems šiandiems pranešėjams ir nariams už pakeitimus, nes be jokių bejonių dėl jūsų pakeitimų, dėl jūsų indėlio pranešimas bus labai geras ir dabar mes rengiame kompromisinius pakeitimus, kaip ir sakiau, tikimės, kad dauguma jiems pritars. Ir kaip sakė pirmininkas, balsavimas yra numatytas Strasbūrė, gegužės 18 dieną, tai reiškia, kad turime dar kelias savaitės. Dirbsime, kaip sakiau, su kitomis frakcijomis ir mielai išklausysiu jūsų pastabų, išvalgų šiame bendrame dviejų komitetų posėdėje. Ačiū. Kolega Švab, kuris kalbės vietoj pono Žuvan, Imko komitetas. Euh, je, je, Ačiū, ponė pirmininkė, aš gavau informacijos iš kolegos Filip Žuvan ir kaip jūs sakėte, jis negalėjo šiandien dalyvauti mūsų posėdėje dėl Prancūzijos prezidento rinkimų. Ir norėčiau vis tiek perskaityti kelis, kelias jo pastabas. Pirmiausia, jis nori pasveikinti ir padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio pranešimo projekto rengimo. Ir kaip jau sakė jo kolegė ponė Virkunen, dabar visi turėjome, turėsime renkti, siekti parengti kompromisinius pakeitimus, kurie dar nėra visiškai aiškus. Daugum, didelė dalis tų pakeitimų jau yra parengta ir būtų įmanoma ir kitų kompromisinio pakeitimo atveju sutarti. Taigi, Filipas kelia kelis klausimus dėl pakeitimų, kur kalbama apie esminius dalykus, tokius kaip platformos apibrieštis, ar ji yra reikalinga ir jeigu taip, tai kokia tai turėtų būti apibrieštis. Toliau kalbama apie platformų atsakomybės klausimą. Atsakomybė yra numatyta elektroninės priekybos direktyvoje dabar. Trečias klausimas, kaip užtikrinti geriausiai įmanomą vartotojų, vartotojų apsaugą ir užtikrinti, kuo galima daugiau skaidrumo ir teisinio aiškumo visai internetiniai veiklai. Ketvirtas dalykas, kaip apibriežti tai, apie ką, komisija, ką komisija įvardina kaip gerai suderintą e, teisinę sistemą, pagrindą ir kad būtų galima išspręsti specifines problemas. Ir dar vienas klausimas, kaip numatyti vienodas sąlygas visiems ir išvengti nesažininkos priekybinės praktikos vartotojų atžvilgių ir taip pat įmonių atžvilgių, kurios naudoja tas platformas. Tai šie klausimai pradžioje ir buvo keliami komisijos pirminėme pasiūlyme ir kaip matome, Komisija gegužės 10 dieną jau pateiks išvadas, kurias yra pati padariusi, taigi mes dabar privalome tinkamų momentų irgi išreikšti savo poziciją ir įtakoti komisijos darbą. Dėl to Filipas, kaip jau sakė kolegė Hena, ir sieks, kuo galima, tvirtesnės parlamento pozicijos, kad būtų įmanoma užtikrinti pusiausvyrą su komisijos pasiūlymu Tai turi būti praktiškai lengvai gyvendintina pozicija. Tai turi būti sistema, kuri būtų naudinga verslui. Ir taip pat reikia siekti, kad tai atitiktų visus ES reikiamus teisės aktus ir reglamentus. Dėkoju. Um, both, uh... Ačiū abiems e, pranešėjams, įtrė ir imkatsoms. Dabar suteiksiu žodį šešėliams pranešėjams ir pirmiausia norėčiau suteikti galimybę pasisakyti socialistų demokratų frakcijos vardu ir abiejų komitetų vardu. Pone Blanko Lopės, prašau, ačiū pone pirmininkė. Aš e, kalbėsiu taip pat ir Serhijai Gutierės, mano kolegos Imko komiteto vardu. Todėl prašau e, pakankamai lankščiai elgti su man, su, su man suteikiamu kalbėjimo laiku. Ir pasakyti, kad šis pranešimas geras pradinis dokumentas, tačiau jame yra didžiulis trūkumas, jame visiškai neminama skaitminės ekonomikos socialinė dimensija. Skirtinga veikla įvairių platformų nenumato galimybės įdarbintiems darbuotojams bendrauti tarpusavėje, taip pat ir internetu bendrauti dėl atitinkamų reikalavimų saugoti verslo paslaptis, Taip pat kitų pribojimų susijusių su informacija, prekybos informacija. E, e, sutarčių sudarimo informacija ir atitinkamus pasiūlymus dėl kompromisų mes tai minime. Socialistai gali išskirti keturias bendrųjų prioritėtų grupės. Pirmiausia, reikia kalbėti apie teisėkuros poreikį ir čia vertinant kitų frakcijų teikiamų pakeitimų pasiūlymus reikia atkreipti dėmesį į šios aspektus rengiant kompromisinius pakeitimus, nes dabar jau e, atitinkamos interneto platformos veikia, nepaisant to mes manome socialistų frakcijoje, kad e, jų veikloje yra labai daug spragų. Parlamente mes jau rengiame įvairias diskusijas su komisijos atstovais, nepriklausomais ekspertais, mokslininkais. Gegužės 22 dieną taip pat numatytas e, dar vienas renginys šią temą. E, Kuomet bus svarstomi taip pat ir su skaitmė rinka susiję aspektai. Taigi mes turime labai aiškiai apibrėžti tų platformų veiklą, kad vartotojai nenukentėtų, nes vien tik savireguliacijos nepakaks, kad būtų užpildytas dabar egzistuojančios spragos, nes esama nesažiningos konkurencijos su tradicinio sektoriaus atstovais, taip pat galbūt netgi reiktų kalbėti ir apie socialinį dempingą. ES turėtų skatinti skaitmeninę ekonomiką, tačiau jai turi būti nustatomos labai aiškios ir socialiai tvarios bei e, priimtinos taisyklės. Todėl raginame komisiją ES mastu apibrėžti, nu, nustatyti internetinių platformų apibrėžimus ir pirmiausiai atskiriant tas platformas, kurios vykdo ir tam tikrą fizinę veiklą. Ir komercinės ir nekomercinės platformas atliekančios tarpininkų vaidmenį. Kalbant apie socialinį, socialinį lygmenį, šiuo metu pastebime tam tikrų tendencijų susijusių su veiklos pobūdžiu, tos platformos e, e, vykdo skirtingo pobūdžio veiklą, būtina užtikrinti darbuotojams, e, dirbantiems tose platformose deramas darbo sąlygas. Šiuo metu mes pastebime tokią tendenciją, kad darbuotojai tų platformų yra tariamai savarankiškai dirbantis, tačiau iš tiesų yra samdomi darbuotojai socialistų frakcija norėtų, kad būtų investuojama į inovacijas, į švietimą, tai yra svarbu mūsų frakcijai, siekiant, kad ES pasaulio rinkose išlaiktų konkurencingą ir kad būtų užtikrintas kuo didesnis užimtumas, bet to manome, kad ypatingai svarbu nepamiršti ne tik socialinės, tačiau ir mokesčių arba finansinės dimensijos turi galioti panaši arba ta pati mokesčių tvarka įmonėms, kurios siūlo ir suteikia savo paslaugas panašiose sritise, nepriklausomai ar jos jas teikia internetu ar ne, taip pat įmonės turi mokėti mokesčius tose šalyse, kuriuose vykdo ekonominį veiklą ir uždirba pelną mums yra akivaizdu, kad veikia tokios interneto platformos, kurios ne vien tik tarpininkų vaidmenys atlieko ir pačios e, užsima aktyvę ekonominę veiklą, todėl turime dabar pradėti sprendimo priimimo procedūras, kuo greičiau, tam, kad apsaugotume intelektinę nusavybę, užtikrintume atsekamumą ir taip pat intelektinio e, turinio galėtume atsekti kilmę. Dar vieną minutę prašau man suteikti. Pirmininkas, aš kalbu ir savo kolegos vardu. Pirmininkas sako, jau beveik šešias minutės kalbėjote. 255 ir 257 pakeitimuose mes e, siūlome imtis aktyvių veiksmingų priemonių, kad užkirstume kelią pramanytoms naujienoms internete. Taigi tiek Dabar Daniel Dan, Daltonaker frakcijos vardu kalbės. Ačiū. Aš kalbu tiek savo, tiek kolegos vardu. Jeigu man taip pat duotumėt šešias minutės, tai būčiau dėkingas. Per šiandien pranešėjų susitikimą pristatymė e KR e, poziciją šio klausimu. Džiaugiamės, kad šią ekonomikos ryčią yra skiriama vis daugiau dėmesio, tačiau turėtume siekti išvengti teisė, kurios e, dubliavimuose. Ir e, todėl nebūtinai manome, kad vien dėl savo verslo modelio interneto platformos netitinka galiojančių taisyklių. Mes su tokiu teiginiu nesutarėme. Taip pat nesutarėme, nepritarėme požiūrį, kad egzistuoja nesažininga konkurencija. E, ypač turint omenyje, kad egzistuoja taisyklės, kurios yra skirtos vartotojai apsaugoti, o dėl socialinio dempingo. Turiu aiškiai pasakyti, kad internetas daugiau nei bet kas kitas padarė pasaulį demokratiškesniu ir suteikė daugiau teisų tiek vartotojams, tiek darbuotojams. Ir iš tiesų. E, Interneto platformos yra geras dalykas, nes um, e, interneto platformos atima galės iš darbdavių ir perdoda jas darbuotojams, suteikdamas jiems didesnę galimybę pasirinkti. Ir iš tiesų galime daug pavyzdžių pateikti apie tai, kaip anksčiau iš kokios įtakos neturėjo asmenys, padarė puikias profesinės karjeras, aukštumų pasiekė. Ir aš manau, kad kairieji turėtų su to susitaikyti ir tą pripažinti, kalbant apie tam tikrus e, ypatumus susijusius su šių platformų apibrėžimu. Mes nematome reikalo sukurti kažkokį bendrą režimą. Interneto platformas reikėtų reglamentuoti pagal atskirus sektorius ir manau, kad apskritai apibriežti, kas yra interneto platforma, o kas ne, nėra svarbu. Pritarėme pranešėjai ir kitiems kolegoms, kurie teikia, kad reiks daryti geresnės sąlygas veikti interneto platformos visos ES mastu, tačiau neturėtume taikyti protekcionistinių priemonių, turėtume sudaryti sąlygas klestėti visoms platformoms, protekcionistinės priemonės e, tik tai e, sumažintų konkurencingumą, o tai neigiamai atsilieptų e, naujovėms ir ekonomikos augimui bei sumažintų vartotojų apsaugą. Kalbant apie atsakomybę, turime elgtis labai apdairiai. Platformos turi laikytis visų ES teisės aktų, tačiau tos platformos, kurios veikia kaip tarpininkas, kaip tarpininkis, jų e, atsakomybė turi būti apibrėžta taip, kad nebūtų pažeistas technologijų neutralumas ir e, kad e, būtų galima joms pakankamai uh, ilgam laikotarpiu orientuotis į ateitį, nes labai akivaizdu, kad ir labai svarbu, kad atitinkamos taisyklės patvirtintos nepakirstų pasitikėjimo platformomis, nes nuo pasitikėjimo priklauso jų verslo ateitis. Taip pat e, tas pats būtų pasakytina vertinant e, nuostatas susijusios su domino apsauga, keitimas, keitimus, keit, keitimusi duomenimis, kadangi nu, čia reikia taip pat galvoti apie ateitį ir numatyti tikamas galimybės ES pasinaudoti duomenų srautais. Taigi aš noriu padėkoti vieniems pranešėjams už iki šiol nuveiktą darbą, diskusijas, kurios jau buvo pakankamai sudėtingos. Aš tikiuosi, kad per pirmiausią savaitės mes galime tikėtis tolesnės pažangos. Uh, Kol kas dar nesusitarėme su visomis frakcijomis ir pozicijos, tačiau esu tikras, kad tą padarysime per tmiausias kelias savaitės. Alde frakcijos vardu. Alde frakcijos ir abiejų komitetų vardu Maja Kalas dabar kalbės. Aš kalbėsiu už abu šešėlinius pranešėjus, tai prašom nusistatyti laikrodį šešioms minutėms, jūs grįžtų reikalaujat laikytis e, limito. Taigi dėkuoju šešėliniams pranešėjams už jų atliktą darbą rengit pranešimą ir už tuos e, kompromisus, kuriuos jau gavome ir kuriuos nagrinėjame. Yra labai daug pozityvių dalykų šiuose kompromisuose, kaip mes suprantame, kad abi platformos yra naudingos ir vartotojams, ir mažoms verslo įmonėms. Taip pat sutinkame manome, kad reikia žiūrėti, svarstyti tuos e, klausimus apie ryšius, pavyzdžiui, dėl, dėl e, skaidrumo ir taip pat e, vienašališkų pakeitimų dėl, dėl mokesčių, dėl rinkliavų. Tai ypač svarbu mažoms ir mikro įmonėms, kadangi jie priklauso nuo platformų, e, vystydami savo verslą. Taip pat yra dar skirtumų, kalbant apie keletą kompromisų. Pirmasis, Alde norėtų, kad būtų svarstami įgyventinimo klausimai prieš prašant naujų, naujų teisės aktų, nes Dabar daug teisės aktų yra atnaujinami ir mes norėtume, kad e, ši, dėl šio pranešimo būtų rengiami nauji teisės aktai tik tai ten, kur yra būtinai reikalinga. Toliau e, kokios problemos dėl ES konkurencijos teisės, kalbant apie, apie platformas, konkurencijos teisės aktai turi užtikrinti, kad būtų galima vykdyti naujų formų verslą, tai yra kaip apibrėžiamos rinkos, kurios atsiranda skaitmininėme amžiuje. Taip pat reikėtų pažiūrėti, koks yra duomenų poveikis ir taip pat reikėtų greičiau priimti sprendimus, tačiau nepritarėme tam, kad reikėtų peržiūrėti visą ES konkurencijos teisę Ir didžiausias, svarbiausias klausimas, kalbant apie pranešimo projektą, yra interneto platformų atsakomybė. Ir, ir e, pakeitimų grupės, kur svarstami tie patys klausimai, skirto, siūlomas į, dom, į skirtingos um, formuluotės ir pirmiausia, ką mes norim, kad platformos darytų, ką norėtume, kad komisija e, darytų. Taigi, um, pirmiausia, yra bendrovės, kurios turi ginti intelektinę teisę. E, taip pat reikia užtikrinti pagrindinės vartotojų teisės, kaip jau buvo paminėta. Ir tai nėra nereikšmingas dalykas, kaip pavyzdžiui, saviriškas laisvė arba informacijos ir duomenų apsauga. Na, tiksliau dėl šitų punktų. Taigi, koks turinys e, už kurį turėtų būti atsakingos platformos. Jeigu mes esame verslo, verslo veidmenį, tai turim užtikrinti, kad nebūtų, e, nebūtų žalos padaryta ir paprasčiausiai galim lengviausiai pasakyti, nepradėkit verslo, nes viskas bus netinkama. Ir mes kaip politikai tai žinome, kad yra pastabos susijusios su platformų darbu, tai kas nuspręs, kas yra netinkama. Mano frakcija galėtų pritartų nuorodai į nelegaliam turiniui ir platformos yra atsakingos tada, jeigu jos žino, kad yra ne, ne, nelegalus turinys jų platformose. Toliau antras dalykas - visos nuorodos į prevencinės priemonės. Ir me, prašome, kad platformos užkirstų kelią žalingai, ne, žalingam, netinkamam, neteisėtam turiniui, kad jis nesirastų visų pirma. Toliau yra savanoriškos priemonės, kurių gali imtis platformos kovoti su nelegaliu turiniu, tai turi būti aiškios sąlygos, koks e, turinys yra leidžiamas arba už ne, neduoti prie, prieigos e, pažeidėjams. Ir čia yra bendra stebėjimo e, prievolė ir taip pat filtravimo technologijos. Pirmiausia, buvo teigiama, kad yra pažydžiama domenu, asmenų domenų apsaugos taistė ir kad ši direktyva yra cenzūra internete, nes nėra daroma skirtuma, kas yra tinkama, kas neteisinga, kas yra ironija, kas yra parodija ir taip toliau. Ir šešėlinių pranešėjų postėdį aš sakiau, kad atsižvelginti tai, kad daug platformų nėra e, europinės, bet Amerikos, Kinijos e, e, ir panašiai. Ir ką mes reikalausime iš ne europinių platformų, kad jos užtikrintų prevencinės priemonės. Mūsų pakeitimai yra aiškus, ką mes pritarėme šitame šiuo požiūriu. Mes prašome, kad komisija kodifikuotų mm, esamą sistemą ir taip pat e, užtikrintų geresnį teisinį tikrumą ir taip pat numatytų saugiklius vartotojams ir mes negalime pritarti jokiams formuluotėms, kurios pakenktų e komercijos direktyvos sąrangai. Labai ačiū. Mišel Raimond, žaliųjų vardu ir įtrė komiteto vardu. Julija Red iš tikrųjų Dėkuoju pirmininkė, kadangi e, kolega sakė, aš kalbėsiu abiejų komitetų vardu. Norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjai už antrą kompromisinių pasiūlymų grupę ir apskritai ta antroji grupė yra turi daug tokių klausimų, su kuriais mes sutinkame, o dėl pirmosios grupės dar yra daug neišspręstų problemų. Pirmiausia, norėtume pabrėžti, kad, kalbant apie šitą pranešimą, kad jis turėtų pridėtinę vertę, reikėtų daugiausia dėmesio skirti toms sritims, kur komisija dar nėra parengusi teisės aktų. Pavyzdžiui, mes nemanome, kad būtų naudinga turėti punktus dėl AVMS direktyvos, kur kultūros komitetas jau greitai balsuos dėl pranešimo. Ir ypač e, klausimų dėl atsakomybės manome, kad yra labai svarbu dar kartą pabrėžti, jog e-komercijos direktyva yra pagrindas e, visiems mūsų svarstymams ir aš e, pritariu tam, kad pranešėjas pabrėžė, kokia svarbi yra e-komercijos direktyva interneto aplinkoje ir mes ypač nepritarėme bet kokiams nuorodoms į tai, kad reikėtų stiprinti stebėjimą, kadangi manome, jog tai direkt, tiesiog pažydžia ne vien tik tai e-komercijos direktyvą, kuri draudžia stebėjimo e, prievalę ir taip pat tai pažydžia teisingumo teismo nuorodą, kad šis stebėjimas pažeidžia asmenų laisvę vykdyti verstą ir gauti informaciją. Kai dėl naujų iššūkių, kalbant apie neapykantas kačinančius pasisakymus ir neteisingas naujienas, apie tai diskutuojama valstybėse narėse ir yra bandoma parengti teisės aktus, bet pagrindinė problema, kurią mes nustatėme šiuose diskusijose nacionalinių lygmenių, yra tai, kad dauguma neapykantas katinančių pasisakymų ir nes, ne, ne, neteisingų naujienų nėra yra nelegalios pagal e, valstybių narių teisę. Pavyzdžiui, pagal Europos tarybos skaičius tik 15 tai procentų to, kas kas mm, klasifikuojama kaip neapykantą skatinanti kalba, yra neteisėta pagal es teisės aktus. Taigi e, čia stebėjimas nėra tinkamas e, metodas, nes jeigu, yra metod, jeigu mm, informacija nėra nelegali, tai nėra galimybė reiklauti, kad ji būtų pašalinta. Ir iš tikrųjų čia reikėtų užtikrinti, kad būčiamoji teisė būtų pritaikyta valstybės narėse kai kuriais atvejais. Taip pat pagrindinė problema kad įvairų, įvairaus tipo pobūdžio turinys e, jį turėtų būti žiūrimas skirtingai ir turėtų būti parengtas teisėkros pasiūlymas dėl pastebėjimo, dėl tvarkos, kaip e, reikėtų išsiaiškinti, koks tai yra turinys ir kad būtų aiškiau platformos, koks, koks prievalės taikomas kuriam e, turiniu ir kokiu procedūrų reikia laikytis, pavyzdžiui, dėl neteisingų naujienų, dėl neapykantos kalbos, ar tai yra nelegalus turinys, ar nepagidaujamas turinys. O klausimas dėl autorių teisų pažeidimo, tai nėra turinys kaip toks, kuris yra nelegalus, bet kontekstas, kuriame jis yra vartojamas. Jeigu, pavyzdžiui, nėra išimčių, taikom pagal autorių teisę, tai tuomet automatinės priemonės negali būti taikomos. Taip pat yra kitoks, kiti kontekstai. Pavyzdžiui, pašalinti e, vaikų pirkinimo vaizdus ir taip toliau, nes negalime pažeisti teisėkros reikalavimų, kur yra bandoma nustatyti tuos asmenys, kurie daro pažeidimą. Ir tokiu būdu yra informuojamas asmo, kuris pateikė šitą turinį, kad būtų galima imtis klaidų teistimo mechanizmų. Ir čia kokios procedūros turėtų būti taikomos. Ir yra um, kita procedūra, tai yra pakartinio per, perspėjimo procedūra, tai yra pranešimas platformai, kokių priemonių jį turėtų imtis. Tai būtų labai naudinga. Dar viena problema, kalbant apie dabartinį projektą, yra tai, kad įvairiuose teksto vietose yra, nu, lyg tarp kitko, paminimas, paminima domenų nusavybė. Aš nežinau, ar tai yra atsakymas į atvirą klausimą, kurį uždavė komisija savo komunikate dėl jungų nuoseklumo šiais metais ir yra šešios politinės galimybės, kur galima peržiūrėti automatiniu būdu sukurtą tą turinį. Ir tuomet kilo klausimas dėl domenų e, savininko nustatymą. Tai yra neteisingas požiūris, būtų geriau parengti kompromisinį pasiūlymą, e, atsakant į šitą komunikatą ir nurodant, kokius pakeit, pasiūlymus parlamentas teikia, mes, pavyzdžiui, norime pritarti tą vadinamą default automatinių taisyklių e, taikymą internetu automatiškai sukurtam turiniui, ar ir vėlgi taip, ar kaip e, domenų nusavybė spręsti šitą klausimą, ar tik tai paminėti, kad apie tai buvo kalbama, ar mes sutinkam, ar nesutinkam, čia jau kitas klausimas. Toliau kompromisą dėl sažiningumo ir skaidrumo Ir manau, kad e, čia diskusijos vyksta tinkama likme, mes sutinkame e, su pranešėjo linija, bet apskritai dar yra daug darbo, kurį reikėtų padaryti, e, kad mums tiktų visi kompromisai. Ačiū už pastabas ir šešėlinių pranešėjų sąrašas baigiamas ir dabar perdodu pirmininkavimą imko bendra pirmininkiai, mano kolegiai. Taigi dar, ponė Port, taigi ir dar pora žmonių, kurie prašo žodžio, pirmiausia, Mikola Dantį. Dėkuoju, ponė. Na, norėčiau paskartoti ties kuriais klausimais džiugu, kad atsakomybės klausimas buvo iškeltas ir pranešė nuomonė yra aiškiai. Aš manau, kad tai yra tikrai iššūkis. Mes esame, gyvename sudėtingame pasaulyje, kuris na, nėra visiškai aiškus ir nemanau, kad mes norim padaryti klaidą. Ar nereikėtų atskirti taikyti skirtingas taisyklės tradiciniai ekonomikai ir skaitmininiai ekonomikai. Aš manau, kad kalbant apie atsakomybę, mes e, manome, kad čia kila pavojus skaitmeniniai ekonomikai. Mes nenorime daugiau taisyklių, mes norime gerų, protingų taisyklių. Ir yra nuolatinė nuoroda į e-komercijos direktyvą. Teisingai, e-komercijos direktyva kalba apie keitimasi prekėmis, bet ne paslaugomis. Ir yra kalbama apie kai kuriuos aspektus, kur šios platformos e, e, yra reikšmingos ir manau, kad tai sudaro didelę mūsų gyvenimo dalį. Reikia užtikrinti, kad platformos net, net turėtų, nebūti, neturėtų diskriminuoti vartotojų ir, ir naudotojų. Pažiūrėkime, jungtinės valstijas. Tai, pavyzdžiui, platformos yra daug toliau pažengusios, o mes dabar kalbam apie tai, kaip, galima, kaip gali atsirasti diskriminacija kai kurioms socialinėms klasėms. Reikia ties to dar padirbėti reikia svarstyti atsakomybės klausimus, ypač kalbant apie naujienas, neteisingas naujienas. Ir čia labai daug kas pastatyta ant kortos, tiek e, laisvės srityje, tiek saviriškos srityje. Ir, pavyzdžiui, Italijoje yra daroma užsimama veikla ir daug politinių klausimų sprendžiama per, šitos, per šitas platformas. Ir tai daro įtaką demokratiniai sistemai ir taip toliau. Tai yra iššūkiai apie kurias mes turime žinoti, žinoti, apie ką yra kalba ir turėtume prisimti mm, tinkamą atsakomybę ir suteikti platformoms galimybę, kad e, joms būtų suteikama pakankamai laisvės, bet reikia užtikrinti ir į tai, kad būtų taikomas bendrasis taisyklės įprastiniai ekonomikai. Thank you very much, and it's a, it's a pleasure to be back. Uh... Ačiū. Iš Koga. Taip, iš tiesų, galimybės yra didžiulės, nes atsiveria naujos rinkos prekiams ir paslaugoms. Vartotojai gauna daugiau pasirinkimo galimybių ir didinama yra konkurencija. Tačiau internetinių platformų dalis Europoje labai nedidelė ir mes turime atkreipti į tai dėmesį, jeigu norime pasivyti kolegas Azijoje ir JAV. Aš pritariu pakeitimams, kur yra pripažįstamos MBI ir, ir kad jie turi gauti prieigą prie tų galimybę naudotis platformomis ir taip pat čia reikalingi skaitmeniai įgūdžiai, jų plėtra, taip pat tarpininkų atsakomybės klausimas yra labai svarbus ir technologiškai neutralus požiūris irgi yra labai svarbus, nes ateitie inovacijų galimybės neturi būti, galimybėms neturi būti trukdoma. Uh, Dėl internetinių platformų apibrėžimo aš pritariu kolegų pakeitimams, kur sakoma, kad platformos geriausiai yra apibrėžiamo šakiniuose teisės aktuose remiantis atsižvelgiant tą paslaugą, kurią teikia. Ir nereikia naujos apibriešties e, tokioms platformoms. Kaip jau buvo kalbėta ir ankstesniuose bendrose posėdžiuose, kai, kuriuose, kai kurios platformos, internetinės platformos siūlo infrastruktūras, kai kurios paslaugas, uh, ir sukurti bendrą tokią apibriežtį visoms platformoms gali neigiamai paveikti inovacijas. Ir mes tam turime skirti labai didžiulį dėmesį, kad nepaveiktumėme neigiamą inovaciją ES ir Europoje. Taip pat sveikinu pakeitimus, kur akcentuojama internetinių platformų atsakomybė naudoti savireguliavimo priemonės tam, kad būtų galima užkirsti kelią nelegaliam turiniui ir nelegalioms prekiams, tačiau neturi būti kenkiama vartotojų teisėms, tokioms kaip privatumas, laisvė ir išaiško žodžio laisvė. Daug, dauguma tokių internetinių platformų išreiškia surūpinimą dėl priežiūros sistemos. Apie tai kalbama ir pranešime ir aš manau, kad labai svarbu, kad peržiūros sistema patektų į nesažiningos priekybos direktyvos apriepti, tačiau nemanau, kad reikia kurti naują instituciją ES, kad būtų galima įvertinti ir kontroliuoti peržiūros, internetų platformų peržiūros sistemas, kaip teigiama kai kuriuose pakeitimuose. Bendrai kalbant, aš pozityviai vertinu pranešimą ir siūl, vertinu gerai siūlomus pakeitimus, aš linkiu sėkmės pranešėjams, šešėliniams pranešėjams tolimesnė darme, nes tai yra labai svarbu, kalbant apie ES ateitį. Ačiū. Thank you. Ann Sander. Uh, Sander. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjams už atliktą darbą. Visa platformų ekonomika yra susijusi su platformų patikimumu ir taip pat tuo, kad vartotojai na, privalo kažkaip pasitikėti tomis platformomis. Ir šiandieną tiesa, kai kalbame su uh, europiečiais 22 tik tai procentų, procentai tokių e, europiečių pasitiki platformomis ir tinklais. Taigi aš manau, kad labai svarbu sustiprinti tą platformų lojalumą, pasitikėjimą, vartotojų pasitikėjimą tokiamis platformomis. Ta būtų įmanoma padaryti įvairiais būdais, kai kurie tų būdų jau buvo paminėti, būtent reikia didesnės atsakomybės, numatytos platformoms, ta, taip, taip pat tam tikrų prievolių dėl duomenų apsaugos ir informacijos apsaugos, taip pat reikalingos nuostatos dėl darbo teisės ir panašiai. Taigi čia reikalingas didesnis bendradarbiavimas tarp platformų ir administracijos, administruotojų. Ir aš norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką, būtent kas buvo pasakyta apie tai, kad platforma turėtų iš tiesų bandyti išsaugoti tą savo reputaciją. Dėl to aš ir pasisakyčiau už tam tikrą sertifikavimą. Tai būtų galimybė surasti, aišku, čia atitinkama pusiausvėra, nes mums labai svarbu ir tai, kad nebūtų pakengta augimo dinamikai ir tokių platformų plėtros din dinamikai. Dėkoju. Ed Eduard Martan. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Buzekas labai teisingai paminėjo Prancūzijos rink prezidento rinkimus, kurių pirmasis turas įvyko vakar. Uh, ir visi puikiai žinome, kokie yra rezultatai. Aš manau, kad tai irgi kelia tam tikrų klausimų. Ir dabar, būtent aptariant šią temą, ir aš norėčiau pasakyti, kad pirmiausia reikia įvertinti neigiamus padarinius, kadangi mes dirbame tikrai tie svarbių tekstų, skaitmenė Europos rinka, aišku, yra tai, už ką aš pasisakau, bet dauguma kolegų irgi kalbėjo apie tai, kad reikia pirmiausia nepakengti klientams ir kad tai turėtų būti naudinga klientams. Ir taip pat tai turi su, sukurti privalumų darbuotojams, nes turime nepamiršti, kad yra daug, kurių, kuri, daug tokių, kurie nemėgsta Europos ir jeigu mes turime suprasti, kad jeigu konkurencija taps nevaldoma, tai gali piliečiai dar labiau nuo mūsų nusigręžti. Taip, reikalinga bendra vieninga rinka, tačiau uh, būkime atsargus, kokiomis priemonėmis mes sieksime socialinio derinimo, mokesčių suderinimo, nes daugelis kolegų čia irgi kritikavo, aišku, migrantus, pabėgėlius, tą socialinį turizmą, bet niekas nebuvo pasakyta apie tas įmonės, kurios užsima tuo socialiniu turizmu. Taigi mes ir anksčiau tai išgyvenome, pavyzdžiui, telefonijos kampanijos, visos perkelė savo tam tikrus padalinius į Afriką ir Aziją. Taigi iš tiesų čia slypi tam tikra rizika, kurios mes negalime ignoruoti. Taigi mes turime suprasti, kad labai svarbus čia yra rentabilumas ir labai svarbu, kad na, iš, iš tiesų investuotojai dažniausiai ieško tos vietos, kur yra pigiausiai investuoti. Ačiū, aš irgi norėčiau kelias pastabas išsakyti, kai kurios jų jau, jau buvo minėtos, aš norėčiau padėkoti už darbą dėl, dėl kompromisų. Aš norėčiau pasakyti, kad pakomentuoti tai, ką sakė kolega, dėl to, kad jau yra daug teisės aktų e, susijusių su tam tikrais elementais dėl platformų. Taigi labai svarbu, kad bet kokie teisės aktai, kurių mes dabar prašome, būtų suderinti su veikiančiomis taisyklėmis. Pavyzdžiui, įgyvendiname duomenų apsaugos reglamentą, įmonės įgyvendina naujas tinklo saugumo taisyklės, taigi labai svarbu nesudrumsti dar labiau vandens. Reikia būti kuo galima aiškesniems ir kai kuriuose kompromisų, kompromisų dalyse nėra to aiškumo, kurio mes tikimės. Taigi reikia užtikrinti aiškumą ūkio subjektams, kad būtų galima laikytis tų teisės aktų, kuriuos mes visiškai neseniai patvirtinome. Kalbant apie tarpininko atsakomybę, tarpininko atsakomybės sistema numatyta elektroninės priekybos direktyvoje ir labai aiški. Ir ji yra labai svarbi daugeliu operatorių, kad jie žinotų, kokia yra jų atsakomybė. Ir kolega irgi labai aiškiai įvardijo tas problemas, su, kuriom, su kuriomis susidurtų operatoriai, jeigu mes jų prašytumėme imtis veiksmų prieš nebūtinai nelegalius dalykus. Taigi turime būti labai atsargus keisdami tarpininkų atsakomybės sistemą, nes tokiu būdu tai gali visiškai destabilizuoti kitas skaitmeninės sistemos dalis ir stabdyti inovaciją, kaip buvo teisingai pasakyta. Taigi, aš manau, kad tas darbas, kuris vyksta ties kompromisais. Aš tikiuosi, kad jo metu jūs atsižvelgsite į tai, kas, apie ką minėjo ir ponia Kalas. Būtent didelė parama yra išsakoma iš abiejų komitetų pusės ir labai aiškus signalai buvo nusisti prieš vienerius metus, tai turi būti mūsų darbo pagrindas ir nemažai kitų dalykų buvo paminėta Nikolė Danti savo e, bendradarbiavimo bendradarbiavimo ekonomikos pranešime, jis apie tai kalba, tie elementai irgi čia yra aktualūs. Ar kas nors iš komisijos norėtų pasisakyti? Taip, prašau. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau priminti kontekstą, kuriame platformų politika buvo pradėta kurti. Tai yra bendrosios skaitmeninės rinkos dalis. Uh, Kaip žinia, mes norėjome sukurti bendrą skaitmenę rinką, kad jį klėstėtų, kad atneštų kuo galima daugiau naudos, inovacijų augimo, darbo vietų kūrimo prasme. Taigi tai atspirties taškas ir mes norime naujos europinės platformos. Vienas iš kolegų kalbėjo apie tai, kad europinių platformų yra labai nedaug, bendrai vertinant platformų ekonomiką. Taigi mes nenorėtumėme sukurti tokių sąlygų, kai naujoms europinėms platformoms taptų neįmanoma įsisteigti. Taigi turime proporcingai ir tikslingai spręsti tuos iššūkius, kuriuos jūs teisingai vardijote, mes turime sukurti gerai veikiančią platformų ekonomiką, kuri atneštų naudos visiems. Ar tai būtų platformos, kuriomis naudotųsi verslas ar vartotojai, piliečiai, nes visi pripažįstame, kad platformos sukuria nemažai privalumų ir taip pat pripažįstame, kad tai yra susijęs tam tikromis problemomis, turint omenyje tai, kad platformos vis labiau uh, atlieka tokį rinkos priežiūros vaidmenį, kalbant apie informacijos srautus. Pagrindiniai dalykai mums, aišku, yra pasitikėjimas, tai buvo minėta šioje salėje, pasitikėjimas yra, aišku, susijęs su skaidrumu, sažiningumu, kalbant apie verslo platformos santykius, mes tą dabar ir vertiname. Taigi labai svarbu suprasti, kad laisvė vykdyti verslą būtų užtikrinama ir platformoms, ir verslo vartotojams, verslininkams, kurie naudojasi tomis platformomis. Taigi tai leistų sukurti ir inovacijų. Taip pat kalbant apie atsakomybę, kaip teisingai šiandien buvo paminėta, nelegalus turinys yra tas rytis, kur elektroninės priekybos direktyvoje daugiausia skiriama tam dėmesio, būtent kai, jeigu, kai kalba eina apie žalingą, bet nebūtinai nelegalų turinį, tai jau įžengėme į kur kas sudėtingesnę sferą, taigi turime čia būti atsargesni. Ir dar vienas dalykas - apibriešties klausimas. Aš skeptiškai tai vertinu, jeigu bendras toks apibrėžimas būtų taikomas visoms platformoms, nes tai nebus, nebūtų naudinga, netgi kontraproduktyvu. Taigi reikalingas tikslingas bandymas išspręsti iškylančius iššūkius, bet nereikia žengti per toli. Ačiū. Norėtumėte trumpai apibendrinti diskusiją? mes po keturių minučių turėtume pradėti kitą posėdį, taigi jums maždaug minutę galime suteikti. Ačiū pirmininkė. Galbūt tada tik tai padėkosiu visiems už komentarus. Jūsų pasiūlymai buvo labai naudingi. Panašu, kad e, niekas laimingų kol kas nesijaučia dėl mūsų kompromisų, taigi mūsų laukia dar nemažai darbo, tačiau panašu, kad visi yra suinteresuoti sąžiningą konkurenciją Europoje, tai yra pagrindinis tikslas, tačiau nuomonės išsiskiria dėl to, kokias priemonės turėtume šiam tikslui pasiekti pasitelkti. Interneto platformų pasaulyje, manau, labai svarbu, kad e, reglamentavimo nebūtų per daug Europoje, kad nebūtų stabdomos inovacijos. Aš taip pat skeptiškai vertinu savireguliaciją, nes puikiai žinome, kad e, ir e, tradicinės priemonės e, labai e, daug kur vadovaujasi savireguliacija, tai galėtų būti kaip ir viena iš galimų jų veiklą reglamentuojančių priemonių, tačiau kartu su kitomis. Taigi noriu visiems padėkoti už komentarus, jie buvo naudingi, nekantri Laukiu tolesnio bendradarbiavimo tam, kad proceso pabaigoje e, patenkinti būtų beveik visi. Kompromisiniai pakeitimai bus svarstami gegužės 16 dieną bendrame komiteto posėdėje. Ačiū pirmininkui Buzekui ir, kaip minėjau, vidaus rinkos komiteto posėdis e, dabar tęsis salėje 3G. 3, o mes po minutės pradėsime posėdį į tri komiteto šioje salėje, taigi mums daug lengviau. Ačiū.